E, Latvijos valdžia pranešė apie Nilso Ušakovo imuniteto panaikinimo prašymą. Atsiprašau, Estijos valdžia. E, pagal Estijos teisės aktus, pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės, šis prašymas panaikinti teisinę neliečiamybę bus perduotas jūrinių reikalų komitetui. Ir taip pat noriu informuoti Jūs apie dėrybas Aš negavau jokių prašymų iš narių ar frakcijų dėl pasiūlymų pateiktų. Dėl to atitinkami komitetai gali pradėti tarp institucinės dėrybas. Mes gavome informaciją dėl pirmojo svarstymo susitarimų Informacija konkreti bus pridėta prie posėdžio protokolo. Ir e, rytoj e, prasideda laikotarpis, e, nuo kurio skaičiuojamas terminas. Pirmas balsavimas suteiksiu ponui Bušoj žodį dėl jo pranešimo, dėl ES e, sveikatos programos 21-27 metų laikotarpiui. E, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegoms iš Europos parlamento už balsavimą vakar dėl pakeitimų. Visiems kolegoms dėkoju šešėlėms panešėjams, ypač koordinatoriui Peteriui Lyzai. Vakarykštis balsavimas uh, parodė, kad programa, kurios vertė 5,1 milijardo eurų, net, e, padarys mūsų sveikatos apsaugos sistemą tvirtesnė, bet taip pat užtikrins geresnę sinergiją su kitomis politikos kryptimis ir bus galima sukaupti taip pat e, rezervą svarbiausių vaistų e, krizių laikotarpiais. Ir e, aš tikiuosi, kad tolesnės darybos bus konstruktyvios, kad baigsis iki metų pabaigos ir kad ši programa nuo kitų metų sausio pirmos bus įgyvenama ir tuos naudos piliečiams. Aš taip pat norėčiau e, paprašyti, kad būtų gražinta į komitetą tarp institucijams daryboms e, tekstas pagal 51 taisyklės ketvirtą dalį. Kalbu apie programą S sveikatos labui. Labai ačiū. Dabar prasideda pirmoji balsavimo sesija. E, dėl ko balsuojama nurodyta e, darbo tvarkė, balsavimas truks iki 10.15 min. Procedūra balsavimo yra tokia pati kaip ir anksčiau, tai yra vardinis balsavimas. Pirmoji balsavimo sesija prasidėjo, galite balsuoti iki 10.15, o rezultatai bus paskelbti 12.45 min. Dėkuoju.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 pirmojo balsavimo, balsavimo raundo rezultatus. Rezultatai yra štai kokie. Jūs taip pat matote rezultatus ir internete. Taigi galutinis balsavimas bus soj pranešimas ES sveikatos rytyje programa ES sveikatos labai patvirtinta ponas Busoj. Sugražinimas, jo pranešimo sugražinimas komitetui irgi patvirtinta. Mure Santang pranešimas dėl tvarios Europos investicijų plano, rezoliucija patvirtinama. Toliau pakeitimai dėl Fernandės Tinagli pranešimo dėl programos InvestEU. Dabar perskaitysiu tuos pakeitimus. Pirminiam tekstui vienas CP pakeitimas patvirtintas, šeštas pakeitimas atmestas, pirminis pirmo punkto E dalies tekstas patvirtinta. Septintas pakeitimas atmestas, pirmas CP pakeitimas patvirtintas, tryliktas pakeitimas atkrenta automatiškai, Aštuntas pakeitimas atmestas. Aštuonioliktas pakeitimas atmestas taip pat. Pirminio teksto penk, penktas straipsnis, pirmoji dalis ir antroji dalis, abi dalys yra patvirtinamos. Toliau 19 ir 20 pakeitimai yra atmesti. Pirminio teksto pirmo punkto D dalis, pirmoji, pirmasis papunktis ir taip pat antrasis Antroji dalis, abi jos yra patvirtintos. Pirmas CP pakeitimas, pirmoji dalis ir jo antroji dalis, abi yra patvirtintos. 21 pirmas CP pakeitimas, pirmoji dalis ir antroji dalis, jie, jos abi yra patvirtintos. Toliau 21 pakeitimas atmestas, vienas CP pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkas. 21 pakeitimas buvo atmestas. Pirmas CP pakeitimas patvirtintas. 22 pakeitimas, 23 pakeitimas ir 24 ir 25, jie visi atmesti. 14 pakeitimas atmestas, 26 atmestas, 8 punkto 1 CP pakeitimas patvirtintas, 27 pakeitimas atmestas, Ketvirtas pakeitimas ir penktasis abu yra atmesti. 28 pakeitimas ir 29 bei 30 jie visi atmesti. Pirminio teksto, pirminis tekstas 13 punkto patvirtintas. 31 pakeitimas ir 32 D bei 33 D, 34 D ir 35 D jie visi atmesti. Ir taip pat 36 pakeitimas atmestas. Trečia konstatuojamoji dalis. Pirmas CP pakeitimas. Pirma, antra ir trečia jo dalys, visos jos yra patvirtintos. 15 pakeitimas 10 konstatuojamosios dalies bei antrasis tos pačios dalies pakeitimai yra atmesti. Pirmas CP pakeitimas 10 konstatuojamoji dalis, pakeitimas patvirtintas. 11 konstatuojamoji dalis, 9 pakeitimas, 3 16, jie visi atmesti, 13 konstatuojamoji dalis, 10 pakeitimas ir 17 jie atmesti, 24 konstatuojamoji dalis, 1 CP pakeitimas, pirmoji jo dalis, antroji jo dalis, Trečioji dalis, visos jos yra patvirtintos. 28 konstatuojamoji dalis, vienas CP pakeitimas, pirmoji jo dalis ir antroji dalis yra patvirtinamos. 30 konstatuojamoji dalis, 11 pakeitimas atmestas, Taip pat 30-osios konstituojamosios dalies pakeitimas 1CP yra patvirtinamas. 64 konstituojamoji dalis, 12 pakeitimas atmestas. Toliau periname prie pakeitimų rezoliucijoms. Rezoliucijai dėl COVID-19 taikytų priemonių poveikio demokratijai, pagrindiniams teisėms ir teisiniai valstybei. Trečias punktas, aštuntas pakeitimas atmestas, ketvirtas punktas, antras pakeitimas atmestas, po aštuntojo punkto aštuonioliktas pakeitimas patvirtintas. 11 punktas, 9 pakeitimas, atmestas. Vien, pirminis tekstas, 11 punktas, pirmoji dalis ir antroji dalis, jos abi patvirtintos. 12 punkto pirminis tekstas patvirtintas. 14 punkto pirminis tekstas, pirmoji dalis ir antroji dalis, jos abi patvirtinamos. 15 punktas, 19 pakeitimas, patvirtinta. 15 punkto pirminis tekstas, dvi dalys, jos abi atkrenta automatiškai. Po 15 punkto 10 pakeitimas atmestas. Po 15 punkto 16 pakeitimas atmestas. 16 punkto pirminis tekstas patvirtintas. 17 punktas. Jo pirminis tekstas atkrenta automatiškai. 19 punkto dvi dalys, jos abi patvirtintos, 20 punktas, dvi dalys, jos irgi yra patvirtinamos. 11 pakeitimas, 21 punktas, taip pat 12, 22 punkto pakeitimai, jie buvo atmesti. Septintas, septintoji dalis, pirminis tekstas patvirtintas. Aštunta tvirtinamoji dalis e, patvirtinta, devintoji taip pat, dvyliktoji dalis, e, pirminis tekstas patvirtintas, tryliktosios tvirtinamosios dalies tekstas taip pat patvirtintas, keturioliktos e, tvirtinamosios dalies tekstas patvirtintas, penkioliktos tvirtinamosios dalies tekstas irgi patvirtintas. Dvidešimt dabar 23, 29, 30, 31 tvirtinamųjų dalių pirminiai tekstai yra patvirtinami. Po B konstatuojamosios dalies pirmasis tai pakeitimas atmestas. Po B konstatuojamosios dalies trečias pakeitimas irgi atmestas. D konstatuojamoji dalis, 13 pakeitimas atmestas. F konstatuojamoji dalis, pirminis tekstas, dvi dalys, abi patvirtintos. T konstituojamoji dalis, ketvirtas pakeitimas patvirtintas. T konstituojamosios dalies pirminis tekstas, dvi dalys, jos atkanta automatiškai. AA konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis ir antroji dalis, abi patvirtintos. Keturioliktas pakeitimas, AB konstatuojamoji dalis ir penktas pakeitimas dėl tos pačios dalies, jie yra abu atmesti. AB konstatuojamoji dalis, pirminis tekstas, pirma dalis, antra dalis, abi jos patvirtintos. Po AB konstatuojamosios dalies šeštas pakeitimas atmestas. AC konstatuojamoji dalis, penkioliktas pakeitimas atmestas. AD konstatuojamosios dalies, pirminis tekstas, dvi dalys, jos abi patvirtintos. AE konstatuojamosios dalies, pirminis tekstas, dvi dalys, abi patvirtintos. 17 pakeitimas AF konstituojamoji dalis patvirtinta. Taigi AF konstituojamosios dalies pirminis tekstas, dvi jo dalys atkrenta automatiškai. Toliau po konstituojamosios dalies AI septintas pakeitimas atmestas. Taigi tiek balsavimo rezultatų po pirmosios balsavimo sesijos šiandieną. Na, o dabar nutraukiame posėdį iki antros valandos. Antrą valandą prasidės antroji balsavimų sesija. Dėkoju ir linkiu visiems skanių pietų. Signor Presidente, Boa tarde, caros colegas. Está reaberta. Labadiena. Gerbėjai kolegos. Labadiena. Tęsame darbą ir prieš paskelbdamas antrąjį balsavimą, aš norėčiau pagal 59 taisyklę suteikti žodį kolegai, kuris pasisakys apie savo pranešimą dėl programos Invest EU. Taigi, tęsime posėdį. Pone Fernandes, prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė, kaip aš jums jau sakiau, pagal Europos parlamento darbo tvarkos taisyklės, aš, būdamas šio svarbaus pranešimo pranešėjų, kartu su kita kolegė, norėčiau paprašyti, kad šis pranešimas dėl programos InvestEU būtų gražintas biudžeto komitetui ir ekonomikos reikalų komitetui, tam, kad mes galėtume pradėti tarp institucinės dėrybas. Dėkoju. Dėkoju. Gerbėjų pranešėjai, norėčiau Jūs pasveikinti, iš tikrųjų nuveikėt puikų darbą. Ir Dabar pradedame antrąjį balsavimą. Balsuosime dėl dokumentų, kurie yra nurodyti darbo tvarkėje. Balsavimas prasideda 14 val. ir baigsis 15 val. 15 minučių. Kaip jums yra žinoma, balsuosime pagal tą pačią procedūrą, pagal kurią balsavome per praeitą balsavimo sesiją ir visi balsavimai bus vardiniai. Taigi balsavimas yra pradėtas ir galite balsuoti iki 15 val. 15 minučių. Šio antrojo balsavimo rezultatai bus paskelbti 17 val. 30 minučių. Dabar posėdis yra laikinai nutraukiamas. Dėkuoju. French. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Tęsime posėdį. Pristatysime antrojo šios dienos balsavimo rezultatus ir jie yra tokie. Pirmiausiai pono Fernandės ir kolegės Tinagli pranešimas e, programa investijų komisijos e, Pasiūlymas su pakeitimais buvo priimtas. Antras pranešimas e, minėtų kolegų programai investijų dėl gražinimo komitetų taip pat buvo pritarta, kaip ir e, rezoliucijos projektas susijęs su COVID-19 poveikiu demokratijai, teisiniai valstybei. Ir rezoliucija buvo patvirtinta 11, 12 ir 13 lapkričio dienos e, posėdžių protokolai bus pristatyti parlamento e, tvirtinimui kito posėdžio pradžioje, jeigu niekas neprieštarauja, tai e, per šią sesiją patvirtintas ir priimtas rezoliucijos perdusiu jų adresatams. Dabar skelbiu šio posėdžio pertrauką ir noriu padėkoti visoms tarnyboms ir darbuotojams už supratimą, kadangi esame pakankamai sudėtingoje situacijoje, linkiu visiems dabar gražaus savaitgalio